visas procedūras, jeigu tai yra tradiciniai, prastiniai produktai. Aš tikiuosi, kad rytoj per balsavimą šis parlamentas pasiūs labai aišku signalą, tokį pat aišku, kokį išsakėme šiandien per vykusias diskusijas. Dėkoju poniai Liotart. Tuo baigsime diskusiją šiuo klausimu. Balsuosime rytoj vidurdienį. Kitas mūsų darbo atvarkės punktas. Pono Kramer pranešimas pramoniniai taršalai, integruota taršos prevencija ir kontrolė, nauja redakcija. Jei neklystų, komisarai turi pasikeisti vietomis ir sveikinuosi su komisaru Potočnik. Galime pradėti diskusiją šiuo klausimu ir visų pirma suteiksiu žodį pranešėjų Holger Kramer jums skiriamos keturios minutės dabar ir dar dvi minutės gausite diskusijų pabaigoje, galėsite jas apibendrinti. Prašau. Ačiū pirmininkė, turbūt ne pats geriausias laikas pristatyti šį pranešimą. Aš pats tikrai dabar mieliau stebėčiau, kaip sekasi Niderlandų rinktinį žaisti futbolą, tačiau dėje esu šioje salėje, turiu čia būti Pristatysiu pranešimą. Pirmininkė, komisarė, rytoj baigsis darbas ties tuo dideliu paketu, kurį aptarinėjame jau pastarosius du metus. Taip ilgai dirbome, nes tai buvo kontroversiškas klausimas. Taip pat tuo laiku vyko, per tą laikotarpį vyko ir rinkimai Europos parlamentą, įsigaliojo nauja Lisabono sutartis, tad reikėjo šitą pakoreguoti, šitą pakeisti. Na, o dabar man atrodo, kad mes tikrai balsuosime dėl kompromisinio varianto ir tikrai verta balsuoti už tą paketą. Netgi jei dėl tam tikrų klausimų tą pritarimą turite išsakyti per sukastus dantis. Kalbame apie tam tikrus aplinkosauginius reikalavimus, kurie yra keliami uh, įrenginiams. Taip pat yra kalbama vienoje iš pastraipų ir apie uh, tai, kad turi būti taikoma geriausia prieinama gamyba, geriausia prieinamos gamybos būdai. Ir komisarė, būtent jūs turėsite užtikrinti, e, kad būtų stebima, kaip e, tai bus įgyvendinama įvairiose renginiuose Europoje. Tad labai daug kalbama apie tas geriausias technologijas, daugelis sako, kad jos yra per brangios, kad jos e, neigiamai įtakos mūsų verslą, nes ir taip išgyvename krizę, tačiau manau, jie yra neteisūs. Turiu priminti, kad ankstesnės iniciatyvos dėl naujausių technologijų nepasiteisino tiesiog dėl to, kad na, ne per daug rimtai buvo į tai žiūrima ir nebuvo tinkamai investuojama. Na, o jeigu į tai neinvestuosi, prarasi savo konkurencingumą, pražiopsosi tą galimybę. Kita direktyvos dalis, kurią norėčiau paminėti, yra dideli deginimo, kūra deginantys įrenginiai. E, reikalaujame, kad išimtis būtų pradėtas taikyti siekti, būtų taikomos iki 2020 arba 2023 metų. Taigi kai kurie dideli kūra deginantis renginiai neturės iki tos datos laikytis numatytų reikalavimų. Tad galbūt šitas elementas ne visiems patinka, bet norėčiau pateikti argumentus, kodėl taip yra. Ir kodėl tai nėra taip jau blogai. Mes e, išsikėlėm savo ambicingus e, aplinkosauginius tikslus, tai yra gerai, tačiau kai bandome gyvendinti tai praktikoje, tai Europa pradeda priešintis, abejoti, daug kas sako, kad vis dėlto neaišku, kiek tai kainuos, ar tai tikrai apsimoka, galbūt mes paskubėjome. Ir todėl labai dažnai yra užvilkinamas tokių tikslų įgyvendinimas Na, o kalbant apie pramoninius įrenginius ir apie didelius kūrą deginančius įrenginius, reikia pabrėžti, kad kalbam ne apie mokslinę fantastiką, o kalbam apie realybę, apie dabar turimą geriausią technologiją, geriausią praktiką, tai, kas jau yra rinkoje. Ir būtent tokios technologijos gali padėti patobulinti tuos įrenginius. Taigi, iš esmės, mes susitarti turime ir galime susitarti dėl paketo, kuris yra daug geresnis nei anksti susitarimai. Būtent todėl prašau visų pritarti šiam susitarimui. Ir dėkoju tiem kolegom, kurie dalyvavo visose diskusijose per pastaruosius du, tris metus. Tikiuosi jūsų paramos ir tikiuosi, kad pritarsite šiam kompromisui. Dėkoju ponui Kramer. Na, manau, kad būtų daug blogiau, jeigu aš rytoj panašių laikų turėčiau pirmininkauti per kitas varžybas, na, o šiandien netaip jau ir blogai. Komisaras Patočnik. Ačiū. Pirmininkė, pranešėjau, labas vakaras visiems. Aš taip pat esu sporto ir futbolos ir galius, tad suprantu, apie ką jūs kalbate, bet turiu pasakyti, kad yra ir gerų žinių, nes varžybų rezultatas yra 3-1. Pirmauja Niderlandai, taigi bent tuo galime pasidžiaugti. Taip pat mes stovime ant slengščio, slengščio susitarimo dėl e, taršalų e, išmetamų iš didelių kurdeginančių renginių susitarimo dėl nustatomų ribų tokiem teršalam, tai tikrai labai svarbu ateičiai, jei norime gerinti savo ekonomiką ir užtikrinti naujų technologijų panaudojimą. Deja, turiu pasakyti, kad š... nebūtumėm tiek pasiekę, e, jei parlamentas nebūtų daug dirbęs nagrinėjant šį klausimą. Taigi noriu pasveikinti ir padėkoti pranešėjui Holger Kramer, taip pat dėkoju ir aplinkosaugos bei maisto saugo, saugos komitetui už jų darbą rengiant direktyvą dėl pramoninių emisijų. Ta direktyva yra tikrai svarbus žingsnis pirmin kontroliuojant e, taršos emisijas ES. Ir dabar matome, kad tokia pramoninė tarša sudaro tikrai labai didelį taršalų kiekį. Taip pat akivaizdžiai matome, kad turime taikyti geriausią turimą praktiką, tačiau ne visais atvejais tai galime daryti vienodai. Viena yra aišku, kad dabartinė padėtis turi būti keičiama, yra nepakenčiama, iškraipo konkurencija, taip pat yra nenaudinga aplinkai, kenkia aplinkai. Pagrindiniai elementai būtų tokie geriausių technikų, geriausios praktikos taikymas – bei emisijų lygių tam tikrų ribų nustatymas pagrindiniams pramonės sektoriams. Taigi džiaugiuosi, kad bent jau dėl šių dalykų parlamentas mums pritarė, kad mes sutarėme ir kad yra norima nustatyti tam tikrus aplinkosauginius standartus dideliems kūro deginantiems renginiams visoje Europos Sąjungoje. Tai tikrai bus naudinga tiek piliečiams, tiek ir e, ekologiškų inovacijų skatinimui. Beje, jau buvo minėta, kad komisijos pasiūlyme bandoma išlaikyti ir aplinkosauginį vientisumą tam tikrų taisyklių ir akivaizdu, kad dabar jau galėsime pasiekti to, ko negalėjom pasiekti iki šiol. Ir balsuodami dėl šio dokumento jūs parodysite, kad esate įsipareigoję norite siekti emisijų mažinimo. Europos komisija gali pritarti kompromisiniam paketui, manome, kad tai tikrai yra kompromisas tam, kad galėtumėm susitarti dėl šios direktyvos per antrąjį svarstymą ir aš tikrai skatinu parlamentą patvirtinti tokią pat poziciją. Ačiū. Ačiū komisario. Dabar suteiksime žodį kalbėtojams frakcijų vardu. Ir pradėsiu nuo ponios Gardinė. EPP frakcijos vardu. Jai skiriamos dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Aš norėjau pasveikinti pranešėją poną Kramerį, nes iš tiesų rezultatas pasiektas, o iš pradžių tai nebuvo aišku. Iš tikrųjų buvo gana rizikinga pradėti taikinimo procedūrą, bet išklausėme komisaro ir visiems aišku, kad dabar mes esame labai sudėtingame etape, srityje. Tai yra penktasis svarbus pramoninių išmetamųjų teršalų direktyvos pakeitimas ir jau tas faktas labai daug ką pasako apie šio teisės akto trūkumus. Norėčiau priminti, kad yra vals naujos valstybės narės, kurios susiduria uh, dabar su bylomis teisme už tai, kad nesėmė tinkamų veiksmų. Ir visa tai reiškia, kad daug žmonių visoje politinėje arenoje, visose institucijose ir, naci, per, nac, ir nacionaliniu mastu Visi turėjo suvienyti savo pajėgas ir ieškoti kažkokių tinkamų sprendimų, bet šį vakar noriu išreikšti savo įsitikinimą, kad esame pasiekę geriausią įmanomą rezultatą, kuris leis mums apsaugoti Europos darbo vietas, aplinką, konkurencingumą ir taip toliau. Iš vienos pusės turime direktyvą, kuri numato pareigas bendras visoms valstybėms narėms, tačiau taip pat numato ir tam tikrą e, lankstumo galimybę. Tikiuosi, kad ši naujoji versija iš karto padės sumažinti administracinės išlaidas ir taip pat ilgalaikėje perspektyvoje sustiprins Europos pramonę. Ačiū dabar socialistų frakcijos vardu. Trys minutės skiriamos poniai Ulskug. Ačiū pirmininkė. Iš pat pradžių norėčiau padėkoti pranešėjui Holger Kramer už tai, ką jis, už darbą, kurį jis nuveikė, nes e, šios direktyvos pasiūlymas yra labai svarbus. 50 tūkstančių pramoninių įrenginių apriepia ši direktyva. Tai labai svarbu darbo vietų prasme, tačiau taip pat ir e, išmetamųjų teršalų, kurie kenkia mūsų sveikatai prasme. Šis pasiūlymas nėra tobulas, tačiau jis žymi pažangą ir eina tinkama linkme. Vienintelė liekanti problema, svarbi problema yra ta, kad yra numatyta per daug išimčių. Nepaisant to, kad ir azoto oksidai ir toliau yra išmetami. Tiek taryboje, tiek čia buvo užsitikrinta balsų dauguma, tačiau tikiuosi, kad rytoj mes balsuosime tinkamai. Mums reikia aiškių, griežtų taisyklių lei, to, kas bus leidžiama ir kas nebus leidžiama. Labai svarbu, kad užtikrintume aiškias taisyklės, kurios leistų pasiekti, kad šios išimtis, šiomis išimtimis nebūtų piknaudžiaujama. Ir taip pat geriausi prieinami gamybos būdai ir atitinkami informaciniai dokumentai būtų pritaikyti ir kad būtų sukurtos tinkamos sąlygos, leisančios užtikrinti, kad pramoniniai renginiai labiausiai teršintis aplinką galėtų pasitaisyti ir mes jiems padėtume. Tačiau taip pat, kad būtų ir geresnis įgyvendinimas ir kad nebūtų netiesiogiai iškraikoma konkurencija tiems renginiams, kurių iš, iš metalų kiekis neribojamas. Taip pat turime užtikrinti, kad ne, nenukentėtų darbo vietos, kad nepasikartotų praeities problemos, kaip pavyzdžiui, Rytų Europoje. Ačiū dabar liberalų frakcijos vardu, ponas Deivis pusantros minutės. Olga Krama ir aš ne visada sutarėme dėl e, aplinkos teisės aktų ir kiek jie turėtų būti taikomi. Tačiau dėl šios priemonės, manau, labai artimos mūsų nuomonės, nepaisant to, kad daug jo, daugma jo argumentų yra nacionalistiški. Tačiau dėl šio teisės akto, na, Vokietija e, jį taikė daug veiksmingiau nei kokios kitos, įskaitant ir mano valstybę narę. Ir tokiu būdu Tačiau tokiu būdu, lyginant su kitomis šalimis, Vokietija atsiduria nepalankioje konkurencinėje pozicijoje. Turime užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Priimami ta, teisės aktai turi visoje ES būtų, būti taikomi vienodai, jeigu norime apsaugoti aplinką ir taip pat neleisti tam tikroms valstybėms narėms atsidurti palankesnėje konkurencinėje padėtyje, ne darant reikiamų investicijų mes e, galbūt ne sušvelninome šios, šio teisės akto, bet e, kai kurios valstybės narės galėjo išsisukti. Pavyzdžiui, Junktinė karalystė nedarė to, ką darė Vokietija. Taigi dabar noriu paprašyti komisijos, kad ji tiksliai mums pasakytų, kas šiame naujame teisės akte yra, kas leis užtikrinti, kad valstybės narės darytų tai, ką privalo. Ačiū, ponė Deivis. Dabar žalių frakcijos vardu. Ponas Eckhart, 3,5 minutės. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau kalbėti trumpai, kadangi Niderlandai žaidžia su Urugvajumi, nežinau, kas pateks į finalą. Bet aš norėčiau pamatyti bent jau rungtinių pabaigą, taigi kalbėsiu trumpai. Ši direktyva yra be galo svarbi, kalbant apie oro kokybę ir taip pat svarbi visiems europiečiams. Ir šią prasme esu labai nusivylęs tuo, kaip viskas klostėsi. Ponas Deivis atrodo kritikuoja savo paties vyriausybę. Ir jeigu pažvelgsime į situaciją Junktinėje karalystėje, pamatysime, kad yra trys įrenginiai, kurie e, išmeta daugiau teršalų nei visose Niderlanduose esantis dideli kūro deginantis įrenginiai kartu. Man atrodo, kad reikia skaidriai spręsti šią problemą. Jei pažvelgtume į Niderlandus ar Vokietiją, tai pasakyčiau, kad labai griežtai šios šalis įgyvendino teisiklės, o Italija ir Junė karalystė nelabai ką apskritai padarė. Taigi šia prasme e, šis teisės aktas turi būti sugriežtintas, tai yra būtina. O jei pažvelgsime į situaciją taryboje, Junė karalystė ir Italija visą laiką priešinasi šiam sugriežtinimui. Taigi, jei Taigi aš norėčiau paraginti tobulinti šį teisės aktą. Manau, kad visiškai aišku, jog mums reikia pažvelgti į situaciją Junktinėje karalystėje ir Italijoje ir imtis griežtesnių priemonių. Turime užtikrinti, kad visos Europos gyventojai būtų apsaugoti. Mes kaip žalieji pasisakome už šį teisės aktą, balsuosime teigiamai tačiau susunkia širdimi, kadangi vis dažniau ir dažniau pastebime, kad kaip ateina laikas praktiškai gyvendinti taisyklės, tai daugelis valstybių narių kažkaip išsisuka nuo jų įgyvendinimo. Ir tai yra negerai. Manau, visos valstybės narės turi laikytis tokių pačių taisyklių, mums visiems reikia švaraus oro ir todėl reikia balsuoti už šį teisės aktą. Tačiau labai mane liūdina, kad kai kurios šalis nesilaiko. Tikiuosi, kad pasieksime pažangos ir tikiuosi, kad rungtynės dar nesibaigia. Ačiū, sako pirmininkas. Dabar kitas kalbėtojas, ponas Kalahan, pusantros minutės kalbės Europos konservatorių reformistų vardu. Pirmininkė, ačiū. Tikiuosi, kad pono Eckharts nusivylimas šiuo teisės aktu bus sušvelnintas e, Niderlandų pergalę, kurie sužais geriausią futbolą šį vakarą. Dėja, Anglija negalėjo žaisti tose rungtynėse, bet ką jau padarysi. Dabar pereinant prie e, svarbiausio klausimo, visų pirma, norėčiau padėkoti už Holge Kramer darbą. Iš tikrųjų, šis teisės aktas yra ilgas ir sudėtingas ir jis e, tikrai sąžiningai dirbo, įtraukė visas, valsty, visas frakcijas ir galiausiai pasiekė rezultatą, kuris yra priimtinas kompromisas. Niekas negavo to, ko norėjo Tai jau būdinga Europos teisės aktams, valstybės narės nėra labai patenkintos, parlamentarai, kolegos taip pat nėra labai patenkinti, bet nepaisant to, bendras rezultatas yra neblogas kompromisą pavyko pasiekti, yra tinkama pusiausvyrą tarp iš vienos pusės aplinkos apsaugos ir taip pat iš kitos pusės atsižvelgiama į nerimą išreikštą kai kurių valstybių narių, būtent, kad jeigu priversime daug anglį deginančių renginių anksti nutraukti savo veiklą, tai tada nebus kuo pakeisti tą kurą taip pat reikės įgyvendinti įvairias, įvairius kitus teisės aktus. Ir galiausiai visi tie patobulinimai e, kaž, kažkam kainuos pinigų ir galiausiai už tai turės sumokėti vartotojai. Dabar yra recesija Europoje ir todėl reikia atsargiai galvoti apie aplinkos apsaugą ir taip pat e, apie technologijų pagerinimus. Ačiū, ponia Kalan. Dabar guoja Engel vardu. Ponas Ferė yra trys minutės. Pirmininkė, gerbiamas komisarė gerbiamas pranešėjau, gerbiami ponai ir ponios. Naujoji direktyva sukuria griežtesnis teisės aktą, kuris yra skirtas pramoniai. Mes norime apsaugoti e, sveikatą ypač tų žmonių, kurie e, dirba arba gyvena prie pramoninių įrenginių. Įrenginiai išmeta įvairių teršalų ir jeigu mes norime e, priversti tas pramoninius įrenginius ir verslininkus laikytis e, taisyklių, tai mes e, turime griežtinti teisės aktus. Tačiau tą darydami mes turime taip pat pasiremti moksliniais e, tyrimais ir tyrimų rezultatais, kuriuos, iki, e, kuriuos šiandien mes visi jau žinome. Yra e, jau priimti teisės aktai dėl aplinkosaugos. Jie teisė, tie teisės aktai veikia pakankamai efektyviai ir šito dokumento antro svarstymo metu mes norėtumėm toliau riboti e, sulfitų ir azoto dioksidų e, išmetimą. Jei mes norime mažinti išmetamų teršalų e, kiekį, Reikia nepamiršti iš tiesų, kad e, tarp skirtingos valstybės narės turi skirtingas pajėgumus, skirtingą situaciją, skirtingą gebėjimą pritaikyti savo naudojamas technologijas, e, būtent taršalų mažinimui. Ir tai, kas buvo pasiekta šitame kompromisinėme pasiūlyme, yra nepaka, nepakankama. Yra kalbama apie nacionalinius pereinamo laikotarpio planus, yra e, reikalaujama naudoti e, patvirtintas technologijos ir mes tikrai stengiamės apsaugoti visuomenės sveikatą. Taip pat yra palikta galimybė valstybėms narėms e, taikyti tas griežtesnės priemonės, negu yra numatyta direktyvoje. Tai ypač pasakytina apie šiltnamių išmetimų, šiltnamių dujų išmetimą. Reikia būtina užtikrinti, kad šitas reglamentas būtų papildytas kitais ES teisės aktais. Ir taip pat būtina užtikrinti, kad ir ateitie galėtumėm naudotis geriausią turimą praktiką. Dėkoju Ža ir toliau EFD e frakcijos vardu ponas Rossi. Dėkoju pirmininkė, gerbiami kolegos. Teisės aktas, kurį mes šiandieną nagrinėjame, yra tikriausiai vienas svarbiausių visoje e, šio par parlamento kandencijoje. Šitas tekstas e, e, mūsų komitete buvo patvirtintas nepaisant e, lyga Nord, lyga Nord neigiamos pozicijos, kuri nepripažįsta visų pastangų kurios, ir visos pažangos, kuri buvo pasiektos šitoje srityje, tai yra mažinant pramoninę taršą. Be abejo, pati pramonė turi atsargiai elgtis su aplinka, turi mažinti teršalus, bet neturime siekti šio tikslo varž... pernelyg varžydami Europos e, pramonę. Nes jeigu tie suvaržymai bus per dideli, tos įmonės paprasčiausiai užsidarys, o tada mes atsitikime atsidursime tame pačiame lygyje kaip ir trečiojo pasaulio šalis, kur aplinkosaugos standartai yra labai žemi, jeigu iš viso egzistuoja. Visi tikriausiai žino, kad um, Kinija e, dar labai daug naudoja e, iškastinio kūro, kūro ir tuo didžiuojasi. Ir tikriausiai visi puikiai supranta, kad e, per dėlė pribojimai niekam nepadės. Dėkoju. O toliau periname prie dalies, kur pasisako pavieniai e, parlamento nariai. Pirmasis kalbėtojas yra ponas Kila Kakis. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbėjami ponai ir ponios. Su taryba buvo pasiektas kompromisas, dėl kurio mes balsuosime rytoj. Ir tas kompromisas yra labai svarbus pramoninės taršos kontekste. Manau, kad kompromisas yra pakankamai skmingas, ypač atsižvelgiant į šį laikmetį ir į iškilusią ekonominę krizę bei aplinkosaugos aspektus. Yra numatyti nacionaliniai prisitaikymo planai, kurie bus taikomi e, pramonės įrenginiams, O jeigu pažvelgsime į situaciją Graikijoje, tai iš tiesų tie pataisimai ar prisitaikymo priemonės buvo tokios, kad paveikė tūkstančius darbo vietų. Pramonės įmonės yra modernizuojamos išleidžiant milijonus eurus, bet kokie rezultatai yra pasiekiami. Mes turėtumėm išnagrinėti, ar, na, pasižiūrėti, ar iš tiesų tokios didžiulės lėšos yra tikslingai m, panaudojimus, ar tai turi naudos. Reikia nepamiršti, kad e, visi šitie numatyti apribojimai turės didžiulį poveikį ir regionams. Tad Iš tiesų, dar yra daug dalykų, apie kuriuos reikėtų pagalvoti. Turime įvertinti dabartinę situaciją kiekvienoje valstybėje narėje ir tai turime e, padaryti netgi esant e, ribotiems e, ištekliams. Ir aš manau, kad tas kompromisas, kad ir kaip sunkiai pasiektas, nėra pakankamas. Ačiū. Toliau ponas Lainin. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Dėkoju Europos parlamentui visų pirma už tai, kad jisai tvirtai laikosi savo pozicijos dėl šio reglamento. Ir yra pasiryžęs netgi žengti didžiulį žingsnį pirmin. Taip pat noriu padėkoti Holger Krameriui už jo puikų darbą bei visiems šešėliniams pranešėjams, kurie siekia, kad Europa būtų švaresnė. Europos e, aplinkosaugos agentūros pranešime yra teigiama, kad situacija mm, yra labai bloga. Ore, oro kokybė yra suprastėjusi, ten daug teršalų, daug kietųjų, dalyl, kietųjų dulkių dalelių. Ir kiek supratau, ponas komisarį, jūs siūlote E, konkrečias priemonės ir e, tvirtai e, reikalausite, kad tos priemonės būtų įgyvendintos. Tačiau nereikia pamiršti, kad ankstesnė direktyva jau yra 14, jai jau yra 14 metų. Ir, pavyzdžiui, didelėse valstybėse narėse E, pažiūrėjau, kaip Lenkijoje, mažai kas buvo padaryta, siekiant įgyvendinti jau dabar egzistuojančius įstatymus. Be abejo, viską reikia daryti laiku, jeigu per ilgai lauksime, nieko nepasieksime. Galima taikyti inovacinius sprendimus, bet e, ir, ir nemažinti darbo vietų, tačiau viską reikia daryti laiku. Dėkoju. Toliau ponas Tošinovski. Dėkoju. Be abejo, labai svarbu ir toliau reikalauti, kad teršalų išmetimas būtų mažinamas, ypač kai yra kalbama apie pavojingus pramoninius įrenginius. Bet jeigu pasižiūrėmės į vien tik tai administracinę prasme, tai bus, patirsime spaudimą priimti tam tikrus sprendimus ir gali atsitikti taip, kad prieimus tuos sprendimus teks uždaryti kai kurias ir gamyklas ar e, įmonės. Tad mums reikėtų dar šiek tiek pagalvoti, ieškant optimalaus sprendimo. Kita vertus, kaip mes galėtumėm daryti tokį spaudimą taip, kad įmonės ir toliau galėtų dirbti, bet tuo pat metu ieškotų ir geresnių technologijų. 16 metų buvau regiono, vieno regiono pirmininku, kur e, buvo daug e, gamyklų, daug įrengimų ir mums tikrai kiekvieną kartą tekdavo priimti tokius sunkius sprendimus. Dėkoju, sako pirmininkas, toliau dvi minutės poniai Petikainėn. Ačiū. Siūloma reglamenta, e, reglamentas taikomas e, kietosiams dalelėms, dulkėms ir e, azoto oksidams. Kai ši direktyva bus priimta, na, situacija tikriausiai iš karto nepagerės, na, bent jau Europoje. Man tenka apgailę stauti, kad šiame kompromisinėme pasiūlyme yra padaryta tiek daug išimčių. Ir tikrai negalima teikti, kad tuo mes padarysime paslaugą atskirų įmonių konkurencingumui ar net atskirų šalių konkurencingumui. ES 2020 strategijoje yra pasakyta, kad turime optimizuoti išteklius, e, skatinti e, tą žalį augimą, bet panašu, kad e, to mes pasieksime dar negreitai. Dar vienas dalykas, kas, dėl ko man tenka apgailestauti, tai yra dirbožėmo tarša. Čia, manau, mes nepasiekėme jokios pažangos. Ir aš tikiuosi, kad komisija pasiūlys dirbožėmio taršos direktyvą ir tikiuosi, kad tai bus padaryta gana greitai ir veiksmingai. Na, o kalbant apie šitą kompromisą, geras dalykas yra tai, ir to aš esu tikrai patenkinta, tai yra tos geriausios prieinamos e, gamybo, e, gamybos technologijos ar gamybos būdai. Čia šioje srityje, manau, visos nuostatos e, yra pažangios. E, gerai yra tai, kad paliekama valstybėms narėms teisę taikyti griežtesnės priemonės nei numatyta direktyvoje. Tikiuosi, kad ateityje, kai, kai šitą direktyvą bus vėl svarstama iš, naujo, iš naujo, e, bus, į šitą direktyvą bus įtraukta ir CO2 išmetimai. Ačiū poniai Pietikainen. Toliau panas Pok. Dėkuoju pirmininkė, komisarė, kolegos. Visų pirma, turiu pasakyti, kad tikrai žaviuosi tuo darbu, kurį nuveikė Holger Kramer, ne tik kaip ekspertas, bet ir kaip darybininkas. Jis parengė tikrai gerai subalansuotą kompromisinį dokumentą ir tai, man atrodo, yra tikrai ypatingas sugebėjimas. Dokumente kalbama apie tai, kad reikia suderinti procedūras ES, sumažinti biurokratiją, taip pat e, pagerinti ir tam tikras kitas nuostatas. Mano šalyje taip pat yra vykdomas tam tikros pilietinės iniciatyvos, tam tikros grupės veikia, kurios labai džiaugiasi pasiektais rezultatais. Aš suprantu, kad Mums nepavyko pasiekti visų tikslų, kurių norėjome, vis dėlto dabar turime gan gerą kompromisą, kuris bus naudingas aplinkai ir ne tik Europoje. Nacionaliniai pereinamojo laikotarpio planai bei nukrypti leidžiančios nuostatos šiek tiek pristabdys, sulėtins e, atsinaujinimo modernizavimosi procesą, tačiau tai taip pat reikš, kad atitinkamos įmonės galės pristaikyti prie proceso per atitinkamą laiką. Taip pat pasiekta pažangos dėl saugos tinklo. E, vis dėlto, man atrodo, kad komisija dar turės persvarstyti ribinės vertės, jų normas ir tikiuosi, kad Europoje sukursime ir tam tikras taisyklės dėl geriausių prieinam gamybos būdų ir taip pat nepamiršime lankstumo. Be abejo, svarbiausia bus įgyvendinimas, reikės užtikrinti, kad nuostatos būtų tinkamai gyvendintos. Dėkoju, ponas Sonik. Dėkoju, pirmininkė. Parengtas geras dokumentas, jame kalbam apie vairiausius standartus, taisyklės, emisijų mažinimą, tačiau reikėtų pažiūrėti ir tai, kokie metodai yra naudojami direktyvos projekte. Nepamirškime, kad tai yra aštuonių ankstesnių direktyvų nauja redakcija. Ir šis dokumentas yra ypatingai svarbus, jei norime gerinti aplinką, aplinkos kokybę ir oro kokybę, ypatingai oro kokybę e, tose vietose, kur veikia dideli pramoniniai renginiai ir dideli kūrą deginantis renginiai. Tad e, akivaizdu, kad e, energetikos sektorius skiriasi įvairiose valstybėse narėse, vis dėlto turime primitinai reikalauti, kad būtų taikomos vienodos taisyklės energijos gamybai. Nepamirškite, kad kalbame apie 90 procentų, apie tai, kad 90 procentų elektros energijos kai kuriuose šalise, pavyzdžiui, Lenkijoje, yra pagaminama anglį deginančiose elektrinėse, jėgainėse. Tad anglis vis dar išlieka pagrindiniu energijos šaltiniu. Todėl reikia nacionalinių pereinamojo laikotarpio planų, taip vadinamų PLNP, kurie suteiktų galimybės palaipsniui pereiti nuo vienos emisijų sistemos prie kitos. Taip suprantu, kad tam tikrais atvejais reikia numatyti išimtis atsižvelgiant į geografinės aplinkybės, į ekonominės tam tikras aplinkybės. Vis dėlto turime nusistatyti tam tikrą tikslą, kurio privalėtų siekti ir galėtų jį pasiekti visos valstybės. Dokumente taip pat atsižvelgta į daugelį tarybos pateiktų pasiūlymų. Ir tai tikrai yra gerai jog daug valstybių narių energiją gamina iš anglijas, degindamos anglį ir tikrai joms yra svarbu, kad buvo pritarta daugeliu pasiūlymų, nes kitaip jom būtų tikrai sunku arba net neįmanoma įgyvendinti tam tikrų taisyklių. Dėkoju, kolega Gyrek. Ačiū, pirmininkė. Aplinkos komitetas pasisako už racionales adaptacinės priemonės ir jei nepatvirtinsime e, būtent šio pranešimo, tai tikrai apsunkinsime padėtį. Pavyzdžiui, jei patvirtinsime šį dokumentą, mano šalyje daugelis jėgainių nuo 2018 metų turės mažinti gamybą tai tikrai bus problematiška. Iki 2020 metų jėgainės turės mažinti savo pajėgumus ir gamybą net iki 50 procentų, kai kurios jėgainės Lenkijoje taip turės pasielgti. Tad tai yra visiškai nepriimtina ir būtent dėl šio aspekto aš pasakysiu prieš pranešimą. Dėkoju. Toliau pusantros minutės poniai Suly. Ačiū pirmininkė. Galutinis susitarimas dėl direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų taršalų yra labai geras, yra primtinas. Džiugu, kad turime šį galutinį kompromisą ir jis atitinka ir mano poziciją, kurią jau nekartą esu išsakiusi aplinkos komitete. Tikrai džiugu, kad yra, su, kad yra pateikiamas toksai ambicingas, tačiau realistiškas teisės aktas ir kad tie tikslai yra realistiški tiek vartotojams, tiek įmonėms, tiek ir numatomos išimtis. Tad naujasis dokumento variantas man tikrai patinka, man atrodo, kad tai bus naudinga ir energijos sektoriui. Taip pat akivaizdu, kad šis dokumentas yra geriau susijęs su ETS e, sistema ir labai džiugu, kad jis taip pat bus susijęs, tiksliau pagal jį bus sukurta ir sieros oksido bei azoto oksido rinka. Na, o dėl dirbožėmio direktyvos, tai dar tas klausimas nėra baigtas varstyti ir dėja dar diskusijoms galbūt per anksti. Rytoj parlamentas mm, tvirtins e, galutinį sprendimą po trilogo ir man atrodo, kad visi turime pasistengti, kad šis tekstas nebūtų gražinamas į taikinimo susitikimą, nes noriu dar kartą pabrėžti, šis dokumentas labai svarbus tiek praeit, tiek aplinkosaugos politikai. Dėkoju poniai Suly. Na, o dabar ponia Tikau. Dėkoju. Direktyva dėl pramoninių teršalų siekia mažinti emisijas 52 tūkstančiuose pramoninių įrenginių, kurie veikia Europos Sąjungoje. Daugelis renginių turės gauti leidimus ir jiems bus nustatomos emisijų ribos, kurių renginiai turės laikytis ir jie turės taikyti geriausią prieinamą gamybos būdą arba būdus. Tam, kad gautų tokius leidimus, atitinkamos įmonės turės parengti ir pristatyti investicijų planus ir planus dėl savo įmonių modernizavimo tam, kad būtų mažinamos emisijos. Šis pasiūlymas turėtų apskritai būti derinamas su aplinkosauginė ES politika ir reikia numatyti pakankamai lankstumo mūsų ES pramonės modernizavimui. Tokiu būdu nenukenties mūsų produktivumas, našumas ir konkurencingumas, bet tuo pat metu galėsime mažinti taršą. Komisija turėtų konsultuoti su parlamentu ir su valstybėm narėm jau e, viso proceso pirminiuose etapuose ir diskutuoti ir apie geriausias prieinamas gamybos praktikas ir būdus, o ne tik diskutuoti jau po to, kai dokumentai patvirtinami. Dėkoju. Paskutinis kalbėtojas, ponas Marcinkievič, dvi minutės. Ačiū pirmininkė. Porą dalykų norėčiau paminėti. Visų pirma, nuo 3 prie 3-2. Toks yra varžybų rezultatas. Na, o kitas dalykas, kurį noriu paminėti, yra direktyva. turėsime gyvendinti energetikos strategiją, tad mes džiaugiamės trilogo rezultatais, trilogo dėl direktyvos dėl pramoninių išmetamų taršalų. Lenkijoje 90 procentų elektros energijos ir šilumos yra gaminama jėgainėse, kurios degina anglis, degina kūrą, tad mums šis dokumentas yra ypatingai svarbus, mums reikia labai ilgo pereinamo laikotarpio dėl anglies dioksido ir azoto oksido kiekių. Tačiau dabar pagal dokumentą mes e, lik ir turime įsipareigoti iki 2015 metų pritaikyti 30 jėgainių, jas modernizuoti, kad jos atitiktų naujus keliamus reikalavimus ir tokiu būdu turime sukurti e, modernes e, energiją gaminančias jėgainės, kurios būtų itin našios, veiksmingos. Taip pat turime vykdyti ir kūro diversifikavimą. Taip pat dar noriu paminėti, kad Lenkija gyvendins ir energetikos bei klimato paketą. Tai reiškia, kad iki 2020 metų 20 procentų visos energijos turėsime gaminti iš atsinaunančių energijos šaltinių ir mažinti CO2 emisijas. Dėkoju ponui Marcinkievič. Keturi kolegos nori pasakyti spontaniškų pasisakymų procedūroje. Ir visų pirma, žodis poniai Roitovai. Dėkui, pane předsedo. Jsem přesvědčena, že kompromis vyjednaný mezi. Ačiū pirmininkė. Esu tikra, kad kompromisas pasiektas tarp tarybos ir parlamento yra tinkamas sprendimas siekiant reformuoti taršos integruotos prevencijos ir kontrolės direktyvą. Ir iš tikrųjų pasiektas susitarimas dėl dabartinių įrenginių. Sudėtinga tai daryti per krizę. Aišku, aš pasisakau už tai, kad reikia mažinti e, išmetamųjų teršalų ribinės vertės. Reikia taip pat parengti ir nacionalinius planus e, numatančius e, išmetamųjų teršalų sumažinimą, kad galima būtų e, įgyvendinti reikalavimus per ateinantį dešimtmetį. E, tačiau tas kompromisas e, reiškia, kad e, tiek susilpninti tam tikras nuostatas. Ačiū dabar, ponas Paska. Ačiū už suteiktą žodį. Pirmininkė, komisarė, norėčiau pasveikinti pranešėjo pastangas įgyvendinti ES aplinkos tikslus. Iš kitos pusės aš suprantu ir valstybių narių nerimą, kadangi Europos parlamente mes e, numatome griežtas priemonės, kurios gali komplikuoti ekonominę situaciją atitinkamose šalise. Ekonominio augimo sumažinimas galbūt ir nėra priimtina kaina apli saugant aplinką bet jie, gali, tur, jie reikės sumokėti ypač labai užterštuose regionuose. Mes turime e, užtikrinti konstruktyvų dialogą su pramonės atstovais, kad e, jie taip pat perimtų šią filosofiją, galvodami apie ateities plėtrą. Ačiū. Dabar ponė Koting kalbės. biurokratijos mažinimas, taip pat procedūrų paprastinimas, veiksmingumo didinimas. Tai yra svarbiausi žodžiai, kalbant apie šią direktyvą. Mums reikia mažinti biurokratiją, taip pat e, sklandžiai pradėti įgyvendinti šį teisės aktą. Mums reikia visoje ES vienodų verč, ribinių verčių, reikia veiksmingai gyveninti taisyklės, kad apsaugotume a, aplinką, taip pat reikia, e, kad kontroliuojančios institucijos užtikrintų, jog naujosios direktyvos būtų tinkamai gyvendinamos. Pastaraisiais metais CO2 emisijos buvo sumažintos 12 procentų. Mums pavyko šioje srityje parodyti pavyzdį. Jei sukursime minimalius standartus, aplinkos taršos mažėjimas, mažinimas leis ir pramoniai prisidėti prie aplinkos apsaugos. Ačiū. O dabar. O dabar Ponas Marinesku. Ačiū pirmininkė. Šis kompromisinis tekstas yra labai geras, kadangi jisai panaikina skirtumus tarp valstybių narių įgyvendinant teisės aktus. Taip pat jis palengvina didelių kūro deginančių renginių situaciją, kurie negalės atitikti naujų standartų per numatytą terminą. Mes numatėme minimalius standartus, kurių turės laikytis visi veiklos vykdytojai Europos Sąjungoje. Išimtis galima numatyti ribinėms vertėms. Ir šios išimtis yra susijusios su tais atvejais, kur išlaidos būtų pernelyg didelės lyginant su e, aplinkai, nu, su nauda aplinkai. Reikia atsižvelgti taip pat ir į ekonominę naudą. Dabar yra išjungdamas mikrofonas kalbėtojui. Galiausiai kalbės ponia Kohola. Atrodo, ji nori taip pat pasisakyti. Šis svarbi teisės aktų reforma nublanks prieš 2018 teisėkros paketą ir gaila dėl to. neturėtume pamiršti naudos aplinkai. aplinkai. Ši direktyva patenka ir į aplinkos komiteto kompetenciją. Įmonės turės investuoti į technologijas, kurių galbūt dabar net nėra dar. Pirmininkas sako, kad kalbėtojo kalba per greitai. Prašo kalbėtojus kalbėti lėčiau. Mm. Taigi reikės prieš laiką uždaryti įrenginius, taip pat vartotojai patirs didžiulės, didžiulės išlaidas. Gerai, kad kompromise atsižvelgiame į tai, kad reikia numatyti lanks, lanks, lankščias sąlygas seniems renginiams, nes šitų uždarimo išlaidų pilnai nepadengs. Jau dabar e, apivirtinto šios leidimo priekybos kaina yra labai didelė. Ačiū, sako pirmininkas. Baigėme spontaniškus pasisakymus, o dabar norėčiau žodį suteikti komisara, komisarui Potočnik, kad jis sureaguotų į diskusijos išsakytas nuomonės. Ačiū, pirmininkė. E, šie, e, šios problemos, su, su kuriamis susidurėme, e, turi, jas reikia spręsti, reikia pagalvoti apie iš metalų e, ribinės vertės ir problemas kylančias pramoniai. Komisija, lankstumas yra svarbus, bet nėra svarbiausias. Didžiausi taršos šaltiniai būtent dideli kūro degnantis renginiai turės įgyveninti naujas technologijas arba užsidaryti iki 2030 metų. Tikriausiai žinote, kad mūsų pasiūlymas numatė trumpesnį laiko terminą. Visos šios priemonės, o taip pat ir mm, patikros yra tik tais kelios priemonės. Komisija yra pasiruošusi padėti visų, kuo galės įgyvendinant valstybėms narėms šį teisės aktą. Tačiau daug sykių jau sakiau, kad aš tikrai pradėsiu pažeidimo procedūrą, jeigu tai bus reikalinga. Jau įrodžiau tai pradės eikti savo pareigas ir taip pat manau, kad labai svarbus argumentas yra vienodos taisyklės visiems. Dabar kalbant apie konkurenciją. Aišku, mums e, reikia galvoti apie konkurencingumą Europoje, norime konkuruoti ir su Kinija. Tačiau nenorime jų oro kokybės standartų. Net šiandien matome, kad Europoje yra daug per ankstyvų mirčių, kurios, kaip įrodyta, e, įvyko todėl, kad oras yra prastas. Aišku, reikia pramoniai skirti laiko, kad jie numatytų savo investicijų planuose pokyčius. Taip pat reikia pažvelgti ir į teigiamus dalykus. Mes juk pasieksime technologinės pažangos. Taip pat svarbu pripažinti, kad komisijos naujo, siūloma naujo, nauja versija iš esmės nepakeičia egzistuojančio nuo 96 metų režimo. Mes savo pasiūlymą paremėme dviejus metus trukusių poveikio vertinimu. Taip pat svarbu prisiminti, kad geriausių prieinamų technologijų savoka taip pat atsižvelgia į tokių technologijų taikymo kaštus. Taip pat yra papildomų politikų skirtų pramoniai padėti. Aplinkos technologijų veiksmų plano, uh, konkurencijos ir inovacijų programos, taip pat struktūrinio finansavimo ir taip toliau. Taigi apibendrinant tai, ką girdėjau šiandieną, geresnė aplinka, konkur, išlaikyta konkuren, konkurencija, konkurencingumas, taip pat darbo vietos, per daug iš, išimčių, griežtesnės taisyklės, reikalingas didesnis lankstumas ir pusiausvyra. Tai visą tai atneš šis kompromisas. Mes einame į priekį ir einame teisinga linkme. Ta linkme, kuri mus atves prie sveikesnio oro, vienodų taisyklių pramoniai, taip pat mm, paskatins naujas inovacijas. Ir manau, kad dabartinis pasiūlymas, kurį puikiai parengė pranešėjas, nusipelno jūsų paramos. Komisijos paramos tikrai susilauks jisai. Ačiū, komisarė. Dabar dvi minutės kalbės pranešėjas ponas Krameris. Ačiū, pirmininkė. Be abejonės Europa laimės pasaulio čempionatą. Kuri šalis be laimėtų? Pone Deivis, ačiū Jums už Jūsų komplimentus. Ne kiekvieną dieną juos išgirstu. Ir net ir žaliesiems atrodo futbolas svarbesnis už aplinką. Tačiau yra du aspektai, kuriuos norėčiau paminėti, kuriuos išgirdau diskusijų metu. Suprantu jūsų išsakytus būkštavimus. Aš e, kreipiuosi taip pat į kolegas iš rytų Europos. Aš pats esu iš rytų Vokietijos ir suprantu jūsų nerimą. Man atrodo, kad per nakt negali rytų Europą pasivyti vakarų Europos, kuri tiek ilgai jau dirbo šioje linkmėje. Šią linkmę. Bet būtent čia ir pasitarnaus kompromisas. Man atrodo, reikia sąžininkai atsižvelgti į skirtingas situacijas valstybėse narėse. Aišku, geriausios prieinamos technologijos, kaip buvo sakoma, pakenks mūsų konkurencingumui lyginant su Kinija. Tačiau taip manyti yra pavojinga. Be abejo, mes suprantame, kad Azijoje kaštai ir toliau bus žemesni negu čia, o mes konkurencingesni būsime tik įsisavinę tas geriausias prieinamas technologijas. Niekas nesako, kad rytoj turės nustoti veikti tie pramoniniai renginiai turime pripažinti, kad yra numatytas pereinamasis laikotarpis, niekas nebus priverstas per savaitę iš esmės sumažinti savo išmetimų kiekį. Tai tiek. Ačiū, ponė Krameri. Sveikinu mm, su puikiu pranešimu. Balsuosime rytoj per pietus. Ir dabar pereiname prie kito galutinio mūsų šio.